morning, everybody. Welcome to the uh, meeting, this morning meeting of the Committee of Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Norėčiau pasveikinti jūsų susirinkusios e, lybę komiteto posėdėje. Tai tik pirmas klausimas yra kaip visada darbo tvarkės prieimimas. Jeigu niekas neprieštarauja, darbo tvarkė priimta. Dabar pirmininkės pranešimai. Mes turime mm, paskirti pranešėjus, panėtėje Makintarį iš ECR, buvo paskirta pranešėja dėl e, direktyvos e, pasiūlymo dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo, e, nuo suklastojimo ir pakeičiančio tarybos, tarybos pagrindų sprendimą 2383. Panas Timotė Kirkaup ir ECR buvo paskirtas pranešėjų klausimų dėl dėl mokėtojų, e, dėl įvairių mokėjimų. Toliau e, e, projektų pranešėjai Plašikava Benova, Jūri savos iniciatyvos pranešimui. Būtent čia skiriant įgaliojimus valstybių valstybėms narėms, kom, būtent, kad komisija galėtų įgyvendinti savo įgaliojimus. Manau, kad e, protokolai iš ankstesnių posėdžių taip pat patvirtinti, tai yra 12 metų rugs, rugsėjo 3 dienos. 11 e, metų gruodžio 8, lakryčio 29, rūpiučio 31, 20 balandžio ir e, rugsėjo 28-29 dienos. Taigi visi pirmininko pranešimai paskelbti. Dabar pradėsime savo tikrai darbą šiandien. Būtent bendros diskusijos dabar yra numatytos. Mes e, turime dokumentus dėl 2011 metų įvairių agentūrų ar institucijų biudžeto patvirtinimu, tai būtent e, komisijos, e, Europos policijos biuro, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros, Europos policijos koledžo, Eurojusto, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro. Ir ES pagrindinių teisų agentūros, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir agentūrų veiklos finansų valdymo ir kontrolės klausimai susijęs su biudžeto patvirtinimo. Ponas Gergas Paponikolau yra pranešėjęs šio klausimo ir kaip jūs matėte, matėme, gavome daug pakeitimų dėl nuomonės projekto. Paponikolau būtent patikė šitą nuomonės projektą, todėl pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjui, kad jisai pateiktų savo pirminės pastabas, o tada galėsime pasikeisti nuomonėmis. Taigi būtent e, pakeitimus galėjome teikti tik tai iki e, pastarosios savaitės. Ne visi vertimai buvo pateikti, bet bet kokiu atveju dokumentai balsavimą bus pateikti jau išversti į visas kalbas, ponė Papanikala. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš dvi savaitės aš pristačiau nuomonės projektą šiais klausimais. Ir šiandien mes apsvarstysime pakeitimus diskutuosime dėl jūsų. Žinoma, nebuvo pakankamai laiko, kad jie būtų išversti visi atitinkamas kalbas, tačiau bet kokiu atveju aš gavau e, pastabų iš kolegų, jie galėjo klausti manęs įvairių konkrečių dalykų. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, e, ponė Matijai, ponė Makavėjai, ponė Kėlė, ponė Mordė Gončia, ponė Sekolė ir, ir kiti. Yra devyni. A, e, pranešimai, 9 nuomonės ir 60 pakeitimų ir mane jau informavo, kad e, kai kurie iš jų bus atšaukti, tai būtų atsiimti. Taigi yra, yra kai kurie pakeitimai susiję su teksto paaiškinimu, e, kai kurie su nauja pateikta informacija. Ir uh, kita informacija yra susijusi, taip pat ir pakeitimai būtent susiję su uh, agentūrų veikla. Uh, ir buvo, žinoma, pateikti atitinkami pakeitimai. Aš norėčiau pakomentuoti kai kurios pakeitimus, kuriuos pateikiau pats, siekdamas e, paaiškinti arba pabrėžti ankstesnį testą. Tai būtent, būtent pakeitimai susijęs su auditavimu šių agentūrų. Mes, mes aptarėme šios dokumentus, žvelgdami į audito rūmų pastabas. Ir mes mm, norėtume, norėjome užtikrinti, kad ES mokesčio mokėtojų lėšos bus panaudotos tinkamai ir teisingai. Taigi, bet, bet kokiu atveju aš būtent tekstą bandžiau apibriežti, padarysiu aiškesnį. Ir visų pirma, mes kreipėmės į audito rūmų į audito rūmus, siekdami e, išsamesnės informacijos ir kad e, taip galėtume geriau įvertinti agentūrų veiklą, būtent e, teikdami savo pranešimą kaip parlamentas. Kaip jau pirmininkė minėjo, aš būtent atsakingas už atitinkamas agentūras arba institucijas, už jų biudžeto patvirtinimą, tai, tai, tai yra būtent jau minėtos tos agentūros ir institucijos, tai yra komisija, Europos policijos biuras ir kitos. Aš norėčiau e, šiek tiek pakomentuoti kai kurios pakeitimus, kurie buvo pateikti dėl šių nuomonių, dabar dėl komisijos. Kolegė Kinga Gonč paprašė trečio punkto pirmą dalį išbraukti, nes padaryta pabrėžti vizų politikos svarbą siekiant užtikrinti ES ekonomiką, o dabar dėl Europolo buvo e, pateikti pakeitimai, kurie būtent pabrėžia griežtą toną šioje nuomonėje, aš sutinku su jais. Europolas susidūrė su kai kuriomis problemomis, čia kaip pažymėjo auditorumai. rūmai Bet tai yra visai normalu, nes Europolas yra nauja agentūra įsteigta visai neseniai. Tačiau Europolas buvo stengiasi išspręsti situaciją ir Europolo biudžetas nebuvo padidintas, o operacijų skaičius padidėjo. Todėl akivaizdu, kad buvo sudėtinga patenkinti šitą padidėjusią lėšų poreikį. O komisija kaip tik tai e, norės sumažinti tas kliūtis kylančias ir naštą užkrautą Europolui, kad būtent galėtų Europolas galėtų vykdyti savo veiklą. E, o kiti kolegos, kaip e, ponė Dės Demera, kaip tik pateikė pakeitimų dėl Europolo ir aš norėčiau pasidžiaugti, kad Europolo direktorius būtent vykdo tinkamą veiklą, siekdamas iškopti iš šios krizės. Na, dėl, dėl penkto punkto Dar kyla problemo e, Europolo biudžeto patvirtinimo pranešime, bet čia mes jį išspręsime. Tai kitas dalykas tai yra Frontex, tai yra antro punkto paskutinis sakinys. Kelia problemų Sepolas, devintas pakeitimas, nes e, Sepol, kaip geros policijos koledžas, kaip tik tai Bramsvilyje, naudojasi patalpomis kurios priklauso agentūrai, kur, tos agentūros jau nebėra. Tai ar bus galima naudotis tomis patalpomis ar ne. Kai bus pratesta nuomas, patalpų nuomas sutartis. Taigi e, čia e, irgi buvo pateikti pakeitimai šio klausimu. Na, iš esmės e, buvo pateikti taip pat pakeitimų, siekiant pagerinti agentūrų uh, veiklą. Dabar dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos e, centro buvo pateikti pakeitimai, siekiant pagerinti jo veiklą ir finansų naudojimą. E, Pone Mokovy atsisakys kai kurių pakeitimų, kurios pateikė dėl nuomonės projektą. Penktas ir šeštas pakeitimai, ten josiuose minime kaip tik tai a, m, tam tikras. A, tikros problemos pačioje agentūroje susijusios su darbuotojų tarpusavio santykiais. Ir e, buvo pateikti taip pat nauji pakeitimai, kurie susijęs su ECON komiteto e, pasiūlymais e, susijęs su darbuotojų darbo sąlygomis šioje agentūroje. Toliau ES pagrindinių teisų agentūros klausimą, ponia Gončia ir kita kolegė iškėlė klausimus, kad e, vis dėlto kyla atitinkamų problemų. Ir ponia Agila, ir ponas Agilar, ir e, kiti kolegas pasiūlė e, tam tikrus pakeitimus, siekiančius e, SEPOL ir Europolo e, veiklą. E, toliau yra ketvirtas pakeitimas, kurį patikė e, kitos, e, kitos kolegės, dėl kurio taip pat reikia padiskutuoti. Taip pat aš norėčiau padėkoti visiems kolegams už bendradarbiavimą, už e, rengiant šitas e, nuomonės projektus ir, ir iš anksto džiaugiuosi mūsų bendrų darbų, baigiant šios pranešimus. Norėčiau taip pat padėkoti poniai Katrin Huber iš sekretariato ir ačiū ir laukiu jūsų komentaro. Thank you, Mr. Papa Nikolau. Dėkuoju, ponui Papa Nikolaus. Pone Skaler, paprašau žodžių, prašau. Thank you very much. Um... Dėkuoju, aš norėčiau pasidalinti keliomis pastabomis ir pateikti kelis klausimus. Pirmiausia, Yra pateikti keli pakeitimai susijęs su Sepolo ir Europolo e, sujungimu ir aš manau, kad mums reikėtų surenkti išsamesnę diskusiją šiuo klausimu. Apie tai reikėtų kalbėti ne vien biudžeto įvykdymo patvirtinimo komitete. Kai kalbame apie biudžetą, visuomet yra labai sunku vertinti tokį galimą suvienimą, suvienimą nes tai yra kur kas platesnis klausimas. Ir juo net gal reikėtų parengti atskirą pranešimą. Dar vienas dalykas, kuris gal kiek yra susijęs su tuo, ką jau sakiau. Pagrindinių teisų agentūra. Siūloma priemonė yra labai rimta, tačiau aš nežinau, ar dabar būtų tinkamas laikas ją svarstyti. Gal galima būtų e, šį klausimą spręsti kitame kontekste. Nežinau, ar kas nors turės kokį nors pasiūlymų. Nes e, nežinau, ar dabar galėtume elgtis taip, kad jeigu e, tas dalykas atsiras tekste, tuomet mes patvirtinsime biudžeto vykdymo patvirtiną, jei ne, tai, tai ne. Nes e, iš esmės jis nėra susijęs vien su biudžeto vykdymu. Dar vienas dalykas. Agentūros e, turėtų pakankamai rimtai vertinti metinį biudžetą. Akivaizdu, kad, kad patikslinti biudžetai be abejo yra reikalingi, tačiau agentūros turi suvokti, kad jų pagrindinis biudžetas pirmiausia yra patvirtintas metinis biudžetas. Nes kai yra tvirtinami patikslinti biudžetai, tuomet e, galutinį žodį taria e, lybė komitetas ir e, tuomet mes nelabai galime įtakoti sprendimą. Toliau. Kai kalbame apie agentūras, susidurime su tomis pačiomis problemomis. Visuomet yra tokių, kurios, e, kuriams sekasi geriau, kitokių, kuriams sekasi prašiau. Todėl turėtume atitinkamai e, pakoreguoti gal apskritai bendras pranešimų formuluotės. Komisija taip pat panašu, kad kalba apie pinigus, e, dėl kurių dar nepriėmė sprendimo Europos parlamentas pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie e, vidaus e, e, saugumo dalykus, akivaizdu, jog mes dar neturime tų lėšų, kurios jau yra planuojamos. Ir norėčiau paprašyti pranešėjo perduoti šešėliniams pranešėjams, kad mes taip pat norėtume, kad mus informuotų apie tai, kas vyks toliau. Dėkuoju, ponė Keller. Toliau ponė Intvelt. Labai trumpai. Pagrindinių teisų agentūra. Aš šiek tiek nepritariu poniai Keller ir nemanau, kad e, dabar būtų netinkamas e, laikas kalbėti apie persekiojimus ir apie Olafo vykdomus tyrimus. Aš manau, kad pagrindinių teisų agentūra tikrai turėtų nemažai ką padaryti, kad, kad uh, šie dalykai būtų išaiškinti. Jei direktorius mums sako, kad viskas yra tvarkoje, tuomet jisai turėtų atvykti čia ir atsakyti mūsų klausimus. Vieną kartą ir visiems laikams, kad viskas būtų aišku. Toliau pranešėjas pasakė, kad tai yra nauja uh, įstaiga ir tuomet yra visiškai normalu, kad jie turi e, problemų su biudžetu, bet juk ji nėra tokia nauja jau. Ir pritariu e, paskutiniai ponė Keller pastabai dėl to, kad dažnai biudžete yra numatomos lėšos, kurios turėtų būti skirtos dalykams, dėl kurių dar nėra priimta galutinio sprendimo. Ir tai gal pastaba ne tiek agentūroms, kiek, kiek komisijai. Komisija jau skyrė, pavyzdžiui, 50 milijonų eurų keliaivių įrašų duomenų bazėms kurti valstybės narės, tačiau mes dar nepriimėme sprendimo dėl to. Pone Keller, taip, aš iš tikrųjų manau, kad problemos, su kuriamis susiduria pagrindinė teisė agentūra, yra rimtos. Tačiau dažnai, kai kalbame apie, apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, labai dažnai tos problemos, apie kurias mes kalbėjome, jos yra liktai nustumėmos į, į, į šoną. Tai gal reikėtų iš tikrųjų pasikviesti šios agentūros vadovą pas mus. Dėkuoju. Toliau ponas Kirkop. Ačiū, pirmininkė. Mano pastabos bus susijusios su galimų agentūrų susivienijimu. Ir su tuo, kokiu darbo rezultatų galima tikėtis po to, kai agentūros bus sujungtos. auditorumai įvertino kai kurių agentūrų veiklą ne taip gerai, kaip man norėtųsi. Europolas e, yra e, tokios agentūros pavyzdys. Mes apie Europolą daug kalbėjome šiame komitete ir mes vertiname šios agentūros darbą ir manome, jog tai yra labai svarbi agentūra. Tačiau auditorumų pateikta kritika apie Europolo e, ataskaitas ir atskaitomybės sistemą mane neramina. Aš pritariu tam, kas sakė pranešėjas šiuo klausimu. Ir aš taip pat norėčiau pasiūlyti įsigilinti į šį klausimą. Net jei audito rūmai, net jei auditorumai ir ką nors ir kritikuoja, tuomet turėtume įsigilinti tai, ar tai yra tikrai pagrįsta kritika skirta konkretiems dalykams, ar tai yra tiesiog e, kritika susijusi su techniniais dalykais. Nes e, tai, ką dabar girdime, e, yra gan rimta ir gali susidaryti įspūdis, kad abejojama apskritai šios agentūros, Europolo agentūros veiklos uh, efektyvumu, tačiau gali būti, kad tai yra ir techninio pobūdžio kritika, kuri gali būti pritaikyta kitoms agentūroms. Aš manau, kad mes turėtume tai įsigilinti ir tikiuosi, kad galiausiai Europolai sugebės viską išaiškinti. Dėkoju panui Kirchopui. Sekretariatas ką tik man pranešė, jog pagrindinių teisų agentūros direktorius turi atvykti į mūsų komiteto posėdį ir tikiuosi, kad jisai galės atsakyti mūsų klausimus. Gerai, dabar e, norėčiau sutikti žodį komisijai, jei jie norėtų ką nors pasakyti. Ne? Gerai. Ne, a, ne, norėtumėt pasiskyti, prašau. Apie komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą galiu pasakyti tik tai, kad e, Kinga Gions pateikė vieną pakeitimą ir komisija ne, ne, neturiu jokių pastabų, nenoriu jo komentuoti. Komisija tiesiog stengiasi gerinti biudžeto planavimą. Kaip mes jau sakėme e, praeitą kartą, mes matome, kad 2012 metais vykdymo rodikliai buvo tikrai labai aukšti. Pranešėjas. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti tai, ką sakiau apie Europolą ir atsakyti į tai, apie ką kalbėjo ponia Intveld. Europolas yra agentūra, kuri pradėjo dirbti 2010 m. sausio mėnesį. Štai ką aš norėjau pasakyti. Nuo to laiko pradedamas e, e, kontroliuoti jos biudžetas. Tai ir tai, galima sakyti, yra pakankamai nauja agentūra. Toliau komentuodamas tai, ką sakė ponia Keller. Taip, aš manau, kad e, nėra lengva yra rengti politinę diskusiją, kai kalbame apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Yra lengva diskutuoti politinius klausimus, kai kalbame apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tačiau biudžetą, turime tvirti, e, biudžeto vykdymą turime tvirtinti kiekvienais metais ir tuo metu, tokios procedūros metu turime kalbėti tik tai apie biudžetą. Beje, ilgai svarstėme šią temą, nemažai apie tai kalbėjome ir komitete, ir bandėme surasti tinkamą pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į e, pateiktas nuomonės, Aš norėčiau pasakyti, kad kai mūsų komitetas sužino kam, apie kokias nors problemas arba kai kolegos pateikia atitinkamus pakeitimus, negalime sakyti, kad mes juos tas pastabas ignoruojame. Ne, mes viską svarstome. Ir be abejo, prie kai kurių klausimų reikėtų sugrįžti ir po to, kai bus patvirtintas biudžeto įvykdymas. Bet kai kurios pastabos vis dėlto atsiranda mūsų tekste, E, rengiamame tekste arba nuomonių projektuose, mes tiesiog turėtume nepamiršti e, iškeltų klausimų ir nepamirškim, jog mums, mums reikėtų išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą ir nepamiršti, kokia yra mūsų užduotis šiandien. Šiandien mes tiesiog kalbame apie biudžeto įvykdymą ir jo patvirtinimą. Taip, bet aš pritariu Jums ir manau, kad mes turėtume sutelkti visą dėmesį į klausimus susijusius tik su biudžetu. Taip ir stengiuosi elgtis. Dabar e, leiskite sugrįžti prie Europolo ir Sepolio. Tikrai, tai nėra klausimas, apie kurį, kurį turėtume kelti, kai kalbame apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Uh, bet yra pateikti kai kurie pakeitimai, yra pasiūlytos kai kurios iniciatyvos. E, mes žinome iš bendravimo su kitais komitetais, kad yra tų šiokių tokių minčių, juk mes me esame politinė institucija. Todėl turime išsakyti aiškį nuomonę dėl kai kurių politinių dalykų. Tai aš stengiamės daryti, stengiamės e, e, perteikti savo poziciją kai kuriais klausimais e, šiame dokumente, bet be abejo prie tų klausimų dar galėtume sugrįžti kitose posėdžiuose. Mano pareiga yra pranešti tiek šešėliniams pranešėjams, tiek visiems kitiems kolegoms, kokius pakeitimus ketinama atsimti arba kaip ketinama uh, toliau renkti pranešimą, kokia yra pranešimo rengimo eiga. Ir aš ketinu artimiausių laikų surenkti sustikimą su šešienės pranešėjais, su visais, kas domisi šio klausimu, tam, kad e, pateikčiau visiems naujausios informacijos. Dėkuoju. Ačiū, ponė Papa Nikolau. Toliau pagal darbo atvarkę balsuosime dėl audiovizualinių, audiovizualinių paslaugų direktyvos. E, balsavimas numatytas 9.45 minutėms. Turime palaukti visų kolegų. Ir dabar 12 minučių pertrauka. Darbą tęsime be 15.10. Turėsime palaukti, apgailestauju. So let's continue our meeting. Kolegos, tęsime mūsų posėdį. Dabar balsuosime dėl audiovizualinių audio žiniasklaidos paslaugų direktyvos. E, pranešėjas šio klausimu yra Kornelis De Jong ir iš karto pradėsime balsavimą. Pirmasis pakeitimas kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė, tai dėl atskirų dalių balsavimas. Už pirmąją dalį, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ant, antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, Man atrodo, kad pritarta, bet patikrinsime nes jūs nekeliate rankų. Jei kitą kartą pakelsite, bus paprasčiau. Tikriname, kaip balsavome dėl pirmojo pakeitimo. Elektroninis balsavimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 12 prieš 12 už. Pakartokime balsavimą. Dar kartą balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Keturiolika už, penkiolika prieš, atmestas. Trečias pakeitimas už, prieš, Reikia tikrinti. Trečias pakeitimas balsuojame elektroniškai. Balsavimas prasideda. Kolegos, balsuokite. Balsavimas baigtas. 13 už, 15 prieš, atmestas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, Patikrinsime elektroniškai. Balsavimas baigtas. 12 už 16 prieš atmestas. Penktas pakeitimas už. Prieš susilaikė. Man atrodo atmestas, bet tikriname dar kartą. Kai balsavome dėl penktojo pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 15 už, 14 prieš. Pritarta. Šeštas pakeitimas už. Taigi, ar leidžiame dar kartą tikrinti balsavimą dėl penktojo pakeitimo? Jei taip, dar kartą balsuojame dėl penktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 15, 15. 15 už, 15 prieš atmestas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patikrinsime. Tikriname elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 14 už, 16 prieš atmestas. Dabar pirmas kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. <clears throat> Toliau devintasis pakeitimas už, prieš. <clears throat> Reikės pasitikrinti, sako pirmininkė, apgailestauju. Pradedame balsuoti, tikriname, kaip balsavome dėl devintojo pakeitimo. Devintasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. 16 už 14 prieš pritarta. Dešimtasis pakeitimas kas už? Taip, ponia Luhanai. Pone pirmininkė, aš nesutinku su tuo, kad e, e, kartojame balsavimą dėl penktojo pakeitimo. Aš beveličiau, kad būtų užskaityti pirmojo įvykusio balsavimo rezultatai, nes taip galime be galo kartoti viską. Aš apgilestauju dėl to, bet aš norėčiau, kad e, balsuojant dėl pirmojo pakeitimo būtų užskaityti e, pirmojo balsavimo rezultatai. Ačiū, ponia Luhanai, bet būtent dėl to aš pasiklausiu. Atsiklausiu, ar kolegos sutinka, kad pakartotume balsavimą dėl penktojo pakeitimo. Jūs sulaukėte atsako iš salės, bet nepaklausėte visų. Mes ne visi sutinkame su uh, balsavimo pakeitimais, kai tik kažkas įeidinėja į salę. Pone Latford jau buvo salėje. Ji, nebuvo, ji negalėjo panaudoti savo balsavimo kortelės. Aš dabar paprašysiu balsuoti dėl to, ar sutinkate, kad pakartotumėme balsavimą dėl penktojo pakeitimo. Nes jis buvo pakartotas ir ponui Luhanui dėl to iškilo problemų. Taigi, balsuojame, Dėl to, ar sutinkate pakartoti balsavimą dėl penktojo pakeitimo? Ar pirmąjį ar antrąjį balsavimą? Mes balsuojame dėl to, ar jūs sutinkate, kad galima būtų pakartoti balsavimą dėl penktojo pakeitimo. klausiu štai ko. Ar sutinkate, kad aš pakartotinai teikčiau balsavimui penktąjį pakeitimą? Man atrodo, kad iškilo sumaišties rizika. Manau, kad turėtumėte suformuluoti klausimas štai kaip Ar sutinka komiteto nariai, kad būtų laikomi galiojančiais antrojo balsavimo rezultatai, kuomet aš balsavau? Taigi dabar balsuosime dėl štai ko. Ar jūs pritarėte mano siūlymui balsuoti dar kartą dėl, dėl penktojo pakeitimo? Ne, bus neaišku. Aš sutinku su ponia Latford. Paklauskite susirinkusiųjų, paklauskite narių, ar, ar mes balsuojame, ar mes pritarėme pirmojo ar antrojo balsavimo rezultatams. Pone Luhanai, aš uždaviau klausimą ir man atrodo, kad sulaukiau daugumos atsakymo. Salė neprieštaravo balsavimo pakartojimui. Ne visa salė pritarė. Gerai, ponia Luhanai, šiuo atveju klausiu salės posėdžio dalyvių, ar jie pritarė mano bal siūlymui. Aš atsiprašau. Atsiprašau, neteisi. E, laikai nesuderinti anglų kalbą ir atrodo, kad jūs siūlote dar kartą balsuoti dėl šio pakeitimo. Jūs klausėte, ar mes pritarėme antrą kartą įvykusio balsavimo rezultatams. Pone Papanikalau, jūs prašote žodžių. Pone pirmininkė, šiek tiek neaišku. Įvyko balsavimas. Ponios Latvard, Latvard buvo, ne, ne, nenaudo savo kortelės, paprašė pakartoti balsavimą. Taip ir įvyko, taip dažnai būna. Ir kita vertus, mes nenorime kiekvieną kartą kartoti balsavimo, kai iškyla problemos. Taigi, ar galime dar kartą surenkti balsavimą dėl penktojo pakeitimo? Paskutinį kartą balsuojame dėl, šiam, dėl penktojo pakeitimo. Kolegos, ar sutinkate ir pakelkite rankas, kad pakartotume balsavimą dėl penktojo pakeitimo? Būtent tokį klausimą uždaviau. To, tai taip dabar balsuojame dėl penktojo pakeitimo dar kartą. Balsuosime elektroniškai. <clears throat> Balsuojame dėl penktojo pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 16 už 17 prieš atmestas. Ir dabar grįžtame prie dešimtojo pakeitimo. Kas už? Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname elektroniškai. Balsavimas prasideda dėl dešimtojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 17 už, 13 prieš, 3 susilaikė, pritarta. 11 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė, man atrodo pritarta, bet reikia, galime patikrinti, kai balsavimą dėl 12 pakeitimo balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 17 už, 16 prieš pritarta. 13 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 14 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Gerai, patikrinsime, kaip balsavimą dėl 14 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 14 už, 19 prieš atmestas. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 už, prieš susilaikė pritarta. 19 už, prieš susilaikė pritarta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 13. 30 už 2 prieš 1 susilaikęs. Sveikiname pranešėją. Ir dabar Keturioliktasis darbo tvarkės punktas. Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl vizų išdavimo ir supaprastinimo tvark, ir tvarkos supaprastinimo dalinis keitimas. E, pranešėjas yra ponas Morajas ir žodis pranešėjai ponai Morajas. Ačiū, Kinga kambaryje triukšminga, bet aš esu pasirengęs kalbėti. Palaukit minutę, kol išeis visi. Kolegos, norėtume tęsti darbą. Jeigu išeidinėjate, išeikite arba elkitės tyliai. Okay. Mr. Morais, I... Pone Morais, žodis jums. Ačiū, Kinga. Norėčiau e, kai ką pa, pa, pakomentuoti šį susitarimą ir pakomentuoti svarbiausius pakeitimo niuansus. Kaip žinote, šiuo e, siūlymu keičiamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo Ukrainos piliečiams. E, dabartinis susitarimas galioja nuo 2008 ir e, jų, jo pagal jį išduodami visos neilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpį ir galima po to žuoti pakartotinės e, vizas. O ES piliečiai neprivalo turėti vizos vykdami į Ukrainą nuo 2005. E, šiame e, susiūlyme, dok, dokumento siūlyme, siūlymo dokumente yra e, pristatyti e, nauji pakeitimai, dėl kurių susidarė, susidarė Europos komisija ir Ukraina. Parlamentas e, turėtų teikti savo pritarimą šiam susitarimui. Norėčiau pakomentuoti svarbiausius pakeitimus. Jau kalbėjau apie tai ankstesnėse diskusijose, bet norėčiau dar kai kuriuos aptarti. E, įvedamas supaprastintas uh, reikalingų dokumentų teikimo reikalavimas, taip pat e, panaikinamas 70 eurų mokestis už, už vizą, taip pat numatoma gal, galimybė e, suteikti daugkartinio e, įvažiavimo vizą, Taip pat kitokios, kitokio reklamo taikomi Ukrainos piliečiams turintiems pasus su biometriniais duomenimis. Šios diskusijos vyks, ši diskusija vyksta po, po to, kai plenarinėme parlamento posėdėje svarstėme uh, politinę padėtį Ukrainoje. Parlamentas jau yra išreiškę susirūpinimą dėl padėties Ukrainoje po uh, rinkimų ir dėl nesugebėjimo šalyje įgyvendinti reformų bei bendrai sutartos veiksmų darbo atvarkės. Taigi šiame kontekste šis e, siūlymas, šis dokumentas yra tikrai svarbus žingsnis prieki. Pirmininkė, galėtume kalbėti apie e, politinę padėtį ir e, daromą pažangą šiame kontekste, bet būtų gerai išgirsti visų pirma komisijos nuomonę, taip pat kolegos nu, turi, norintys pasisakyti, e, turėtų pasisakyti šiandien. Norėčiau, kad pasistumėtumėme svarsydami šį dokumentą. E, pakeitimus reikia įteikti iki vasario penktos. E, kitas komitetas svarstantis šį e, dokumentą patvirtino savo nuomonę sausio 27-ąją. Tuo ir baigsiu. Toliau pane Ždanoka. Ačiū. Mano frakcija pritarė pranešėjo išsakytoms išvadoms ir mes palaikome šį susitarimą. Ir kalbant apie pakeitimus dėl vizų išdavimo tvarkos susupaprastinimo, e, kalbant apie Rytų Europos kaiminystės valstybės, Euronesto valstybės, būtų gerai visus susitarimus su tokiamis šalimis suderinti. Uh, ir harmonizuoti. Tai tiek, ačiū. Pone Ždanoka, ačiū. Ponas Protasievič, EPP frakcijos vardu norėčiau pareikšti, kad mes palaikome šį susitarimą. Kaip ir sakė ponas Morajas, net nežiūrinti tai, kad politinę padėtį Ukrainoje vertiname neigiamai. Tai dėl to neturėtume bausti kažko, tai neturėtume šio susitarimo išnaudoti kaip politinio įrankio. Turėtume palengvinti galimybės e, Ukrainos piliečiams, ypač e, jaunimui, žurnalistams, palengvinti galimybės patekti į ES ir skatinti rytinės partnerystės kaimynų judumą ir mūsų frakcija palaiko šį susitarimą ir siūlo pritarti jam. Ačiū ponia Pratasievič. Dabar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Aš esu vizų politikos departamento direktoriaus pavaduotojas. Noriu padėkoti pranešėjui už teigiamą e, šio dokumento vertinimą ir tiems parlamento nariams, kurie ką tik išreiškė savo paramą šiam susitarimui. Manau, ponas Morais jau e, pristatė šio susitarimo turinį, aš nekartosiu bet norėčiau pasidalinti kai kuriais papildomais pastebėjimais. Iš tiesų, susitarimas su Ukraina galioja e, nuo 8, 2008 metų sausio pirmos dienos, tai vizų supaprastinimo, vizų išdavimo supaprastinimo režimas ir kaip e, galima nesunkiai pastebėti, šis susitarimas davė daug naudos, buvo tikrai naudingas. Jeigu apžvelgsime laikotarpį nuo 2009 iki 2011, e, viz, Ukrainoje išduotų vizų skaičius išaugo 33 procentais ir labai didelis. E, labai didelė e, dalis išduotų vizų buvo daugkartinio įvažiavimo vizos ir Labai sumažėjo atvejų, kuomet atsisakoma Ukrainos piliečiams išduoti vizas, tokių atvejų yra beveik tik 3 procentai. Ir mes tikimės, kad šis patobulintas susitarimas uh, suteiks dar daugiau galimybių ir naudos Ukrainos gyventojams. Todėl mes pasisakome už kuo spartesnį šio susitarimo ratifikavimą ir norėčiau pasinaudodamas galimybę atkreipti jūsų dėmesį į faktą, kad, e, kad pakeistas vizų e, supaprastinimo režimas su Moldova e, taip pat galėtų būti svarstamas taip pat našiai ir sparčiai ir mes nenorėtume, kad kiti susitarimai su kitomis šalimis atsiliktų, kad jų svarstymas atsiliktų, nes tai gali paskatinti e, tam tikrus politinius tokios situacijos aiškinimus <clears throat> Moldovoje. Tai būtų tikrai nepagydautina. Pranešimas apie susitarimą su Moldova yra rengiamas, bet aš tik norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai ir tikimės, kad šis klausimas susilauks deramo E, parlamento dėmesio. Ačiū. Ir dabar žodis vėl pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti abiems šešėliniams pranešėjams, kurie ir taip pat ir komisijos atstovas konstatavo, kad kaip ir nurodyta paaiškinimo memorandume, šis e, susitarimas, susitarimo keitimas būtų paskatinimas, politinis paskatinimas Ukrainai ir Ukrainos žmonėms siekti politinės pažangos. Ir manau, kad e, turime įrodymę, kad e, šis susitarimas tam ir pasitarnavo. Ir todėl parlamentas teikia savo pritarimą šiam susitarimui ir dėkoju šešėlėms pranešėjams už jų pagalbą. Pirmininkė, ačiū. Dabar periname prie kito pranešimo, ponios Gabriel pranešimo. Tai yra siūlymas pakeisti 439 reglamentą. Ten yra sąrašas šalių, sąra, tų, kurių piliečiams reikia e, vizos e, į, įvažiuojant į Šengeno erdvę. Ir suteiksiu kadangi tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis, suteiksiu žodį komisijos nariu, paskui pranešėjai poniai Gabriel ir paskui bus galimybė padiskutuoti šį klausimą ir taip pat suteiksime žodį airijai pirmininkaujančiai tarybai, jeigu jį pagydaus. Ponės Dekaizer. Ačiū, kad pirmininkė, aš taip pat svarstau šį klausimą, galiu jį atsakyti. Mes kalbame apie dar vieną su vizomis susijusių klausimą. Tai čia yra komisijos pasiūlymas pakeiti sąrašus, tai būtent nurodytus 531 reglamente. Ir yra ypatiktas dar vienas pasiūlymas, kuris pakeičia šį reglamentą, tačiau bet kokiu atveju dėl jo dar deramasi su visais teisės aktų leidėjais. Uh, Todėl aš, aš nenorėčiau paniečių dviejų pasiūlymų. Tai yra šitas pasiūlymas, kurį, kurį mes dabar peržvelgiame, yra susijęs su komisijos atliekama nuolatinė peržiūra 531 e, reglamento priedo, <clears throat> priedė nurodyto e, sąrašo. Tai būtent e, tai yra, nustatom, ten nustatomos valstybės, kurios, kuriams taikomas vizų režimas jų piliečiams įžengiant į Šengeno zoną. Taigi, aštuonis ar devynis kartus jau peržiūrėtas šitas reglamento priedas. Nuo 2001 metais, pastarį kartą peržiūrėtas buvo 2010 metais, kai vakarų Balkanų e, valstybės buvo įtrauktas į tą teigiamą e, vizų sąrašą. Taigi komisija nuolat atlieka tokias e, šio sąrašo pežiūras ir žiūri, žinoma, kiekvieno konkrečio atveju, kaip galima pakeisti tą sąrašą. E, Valstybės narės taip pat teikia mm, savo pasiūlymus, ar į teigiamą, ar į neigiamą vizų režimų sąrašą turi būti įtrauktas atitinkamos valstybės. Bet čia jau viskas yra preambulė išdėstyta 531 reglamento. Tai tikriausiai mm, tokio pobūdžio peržiūra mm, bus paskutinė, nes e, ateityje mes atsižvelgsime į kitus kriterijus, keičiant šį sąrašą. Čia e, aptarsime tai vėliau diskutuodami dėl mm, komisijos komunika, komunikatą, dėl ekonomikos politikas ir vizų režimo mm, e, taikymo siekiant užtikrinti ekonomikos augimą. Taigi e, čia e, šitas, šitą pežiūrą susijusi su tuo, kad mes siekiame užtikrinti viešąjį saugumą, norime, norime mm, užtikrinti apsaugojimą nuo piknaudžiavimo E, vizų režimu ir kad e, būtų užtikrinti užsienio ir tarp valstybiniai santykiai bei tam tikras nuseklumas regioninėje politikoje. Taigi, atsižvelgėme e, į šias visas aplinkybės ir paprašėme valstybių narių pateikti savo pasiūlymus, kaip valstybės, trečios valstybės turėtų būti įtraukiamas į šitą teigiamą ar neigiamą vizų režimo sąrašą ir valstybės narės pateikė savo pasiūlymus. Mes gavę tos pasiūlymus, e, padarėme išvadas ir e, nusprendėme, kad kai kurios valstybės turi būti įtrauktos į teigiamą vizų režimo sąrašą. Taigi nebuvo jokių pasiūlymų e, išbraukti valstybių iš teigiamo vizų režimo sąrašo. Tai, į tai reikia atsižvelgti. Na, galbūt gali kilti problemų, sakykime, su kai kuriomis valstybėmis, e, kurios dabar, e, su kuriomis dabar yra bevizis režimas, tačiau bet kokio atveju dar negalima tokių prašymų įtraukti į neigiamą sąrašą. Taigi, e, valstybės narės prašo iš esmės atsižvelgti rimčiau į mažas Karibų jūros ir Ramio vandenino salų valstybės, tai yra 16 nedėlių valstybių, yra trečioji kategorija, tai yra mm, Britų mm, salyno gyventojai arba atvykėliai į Britų salyną, kuriems taikomas tam tikras e, specialus vizų režimas, tai yra pabėgėliai dažniausiai. Taigi, į šitą neigiamą sąrašą turėtų būti pietų Sudanas e, įtrauktas, e, nes šis Mm, Pietų Sudanas paskelbė nepriklausomybę nuo Sudano ir kadangi pats Sudanas yra įtrauktas į neigiamą sąrašą, tai turėtų ir Pietų Sudanas logiškai įtrauktas į neigiamą vizų režimo sąrašą. Taip pat e, galbūt jau minėjau, kad e, kai kurios kitos valstybės buvo minėtos e, valstybių narių pasiūlymuose įtraukti į neigiamą sąrašą ir trečios valstybės, taip pat kreipėsi komisija, prašydamas įtraukti jas į teigiamą sąrašą, tai pavyzdžiui, Indonezija, Tailandas. Uh, E, Junktiniai Arabų Emiratai. Taigi, bet e, komisija nusprendė, kad vis dėlto dar nelaikas įtraukti šitas valstybės į teigiamą sąrašą. Ir reikia apsvarsyti šį klausimą išsamiau. Taigi, va tiek norėčiau šiuo momentu pasakyti. Ir, e, žinoma, labai svarbu pristatyti šį svarbų komisijos pasiūlymą. Ačiū, ponė Gabriela. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad jį mus pa, pa, paaiškino, š, š, kokiame kontekste rengėme šį reglamentas ir apie ką jame bus kalbama. Pirmiausia, norėčiau pasitelinti keliomis mintimis apie pagri, pagrindinius šio dokumento aspektus ir po to pateiksiu kelias klausimus komisijai. Šiais klausimai taip pat uh, turėtų paskatinti ir diskusiją. Uh, reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad šis dokumentas ko gero bus paskutinis rengimas pagal dabar galiojančią tradiciją. Taikomi yra labai griežti kriterijai valstybėms. Ir pagrindinis kriterijus yra, kad keliant iš neigiamą pozityvų teigiamą sąrašą, atsižvelgiame, ar ne, nekils grėsmė, e, ar kokia nors grėsmė piliečiams. Viešasis e, saugumas. E, ir keli kiti kriterijai yra numatyti, jie iš anksto yra nustatyti. Uh, ir, kaip jau buvo pasakyta, e, iš anksto vertinama yra atsižvelgiama tuos e, kriterijus ar ne. Ir dabar galima būtų kalbėti apie tris šalių kategorijas, kuriuoms bus taikomas šis reglamentas. Pirmiausia, Karibų jūros ir Ramio vandenino šalis. E, antroji kategorija tai yra Didžiosios Britanijos sandraugos šalis. Ir trečioji grupė yra tokios šalis kaip Sudanas. Ir aš norėčiau, kad komisija taip pat mums šiek tiek plačiau papasakotų apie Britanijos sandraugos šalis. Taip pat būtų gerai, jeigu mums būtų teikta daugiau informacijos apie tai, kiek valstybių narių jau turi savo atstovybių šiuose šalise. Ir uh, Taip pat gal galėtų, e, būtų gerai, jeigu mus paaiškintų, kaip šis reglamentas pagerins dabar jau galiojančią situaciją. Ir aš taip pat, aš turiu kelias klausimus apie abipusiškumo principo taikymą. Šis klausimas yra aktualus vis, mums visiems. Jeigu aš gerai suprantu, yra numatyta taikyti išimtis, e, e, vizų reikalavimų išimtis, tuomet, kai yra dvišaliai sustarimai tarp ES ir tų šalių. Ir šiame kontekste norėčiau kreipti jūsų dėmesį tai, kad su kai kuriomis valstybėmis e, e, nevedamas šiuo metu yra e, dėrybos. Tai tiek ir džiaugiuosi tuo, kad mes su komisija palaikome konstruktyvų dialogą ir taip pat norėčiau išreikšti viltį, kad mes taip pat sugebėsime greitai spręsti visus likusius klausimus ir su taryba. Ačiū. Kas dar norėtų pasakyti, ponia Ždanoka? Ačiū. Aš taip pat e, sutinku ir mūsų e, frakcija visada reiškia teigiamą nuomonę dėl to, kad e, kai kurios valstybės būtų iš, išbrauktos iš neigiamą sąrašą ir įtrauktos į teigiamą sąrašą. Čia todėl mes pritarėme tam, kad 16 Karibų jūros valstybių būtų įtrauktos teigiamą sąrašą. Dabar dėl tų e, Britanijos piliečių. Mes jau keitėme reglamentą. Bet galbūt galėtumėt labiau paaiškinti šią e, piliečių kategoriją ir kiek tokių piliečių buvo minėti ankstesniuose pakeitimuose, ar yra dar kokia nors kategorija, kuri nėra įtraukta į jūsų pasiūlymą. Ar čia kalbame tik tai apie tam atitinkamus Britanijos užjūrio teritorijų piliečius? Ačiū, ponė Žinoka. Pane Mišelė. Taip, ponė pirmininkė, aš turiu tos pačius klausimus kaip ir visada ir ponė Gabrielį jau nemažai iš jų išsakė. Aš būtų gerai, jei mums pateiktų daugiau informacijos šiais klausimais. Dėl principo mes visi sutarėme vizų režimo e, panaikinimas be abejo palengvina žmonių gyvenimą, nesvarbu, ar tai būtų verslininkai, e, e, studentai ar paprasti žmonės. Kaip ir pasakyta reglamento pasiūlyme, šios šalis ne, nėra šalis, iš kurių gali kilti nelegalios migracijos grėsmė arba kurios jos nekelia grėsmės ir mūsų viešajam, viešajai tvarkai. Ir uh, kalbama pavyzdžiui apie tai, kad, kad uh, reikėtų palengvinti vi, uh, vizurių, panaikinti vizurių uh, reikalavimus uh, Didžiosios Britanijos sąlygos šalių piliečiams, bet juk tie piliečiai atvykę į Junktinę karalystę apskritai gali naudotis laisvų judėjimų. Skończyliśmy ten punkt, ale to też jakby się... Ačiū, panie pirmininkė. Mes e, baigėme diskutuoti šio klausimo, tačiau šitas pasiūlymas panaikinti vizas e, kai kuriems Didžios Britanijos piliečiams yra man šiek tiek svarstytinas. Aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Ar yra įmanoma netaikyti vizų režimo kai kuriems Ukrainos piliečiams. Mes panaikinome kai kurios mokesčius, suprastinome sistemą Ukrainos piliečiams, tačiau bet kokiu atveju Ukrainos piliečiai turėtų turėti teisę be vizų atvykti į ES e, teritoriją. Aš norėčiau paklausyti to komisijos. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijai, kad ji galėtų atsakyti klausimus ir pakomentuoti. Ačiū, e, e, ponė pirmininkė, ačiū už tos klausimus. Aš norėčiau pradėti nuo paskutinio klausimo. Taigi, ar mes negalėtume bevizų režimą taikyti kai kuriems Ukrainos piliečiams? Aš nemanau, kad tai yra mūsų pasiūlymo tikslas. Aš manau, kad e, iš esmės e, dabar mes sprendžiame e, trump, trumpalaikio laiko tarp klausimus, bet dabar su Ukraina kaip tik tai mm, sprendžiama šį klausimas ar būtent galima netaikyti vizų režimo e, Ukrainos e, piliečiams. Tai yra dialogas tarp, tarp mūsų, e, tarp valstybinis dialogas. Mes diskutuojame šio klausimo su Ukrainos valdžios institucijomis dėl šio klausimo. Ir dėl to aš negaliu Jums nurodyti jokių datų, kadagi bus netaikomas vizų režimas. Tai dialogas vyksta. Ir, žinoma, tos dėrybos kažkada E, baigsis su kažkokiu rezultatu. Dabar dėl kitų klausimų. Vienas klausimas yra, kiek e, žmonių turima omenyje, e, būtent kalbant apie šitą komisijos pasiūlymą. Taigi, kiek, apie, apie kiek piliečių mes kalbame. Čia kalbame apie 16 Karibų, Karibų jūros valstybių. Uh, Tai yra apie e, keturi, gal ar truputį daugiau milijonų žmonių, kurie gyvena tose. O tų uh, e, e, Džiaus Britanijos piliečių, kurie pagal ES teisę nėra piliečiai, yra apie 300 tūkstančių. Na, iš esmės tai čia skaičiai tikrai nedideli, viskas sukasi apie kelis milijonus. Kalbant dabar apie Junktinės karalystės piliečius, ka, ka, jūs žinote, kad Junktinė karalystė turi labai sudėtingą sistemą, kuri e, šiek tiek supainioja visus nežinančius tos sistemos. Yra įvairių e, piliečių kategorijų. Ir um, kai kuriuose mūsų pakeitimuose, penktajame, pavyzdžiui, mes uh, jau perkeliame į teigiamą sąrašą tuos piliečius. Tačiau bet kokiu atveju dar uh, į šį pakeitimą neįtrauktos kai kurios piliečių kategorijos, bet mes stengiamės jūs įtraukti į teigiamą sąrašą. Na, tai kokie, kokie yra žmonės? Tai, tai yra tai yra e, Didžiosios Britanijos už, užjūrio e, teritorijų piliečiai, tai yra Didžiosios Britanijos e, pavaldų subjektai, jos ginami, saugomi asmenys. <clears throat> Taigi tai yra įvairios kategorijos. Ir tie piliečiai turi įvairias teisės. Ir bet kokiu atveju tie žmonės nekelia jokio pavojaus, kad jie užplūs kaip migrantai Didžiai Britanija arba Europos Sąjungoje, jie turi turėti tam tikrus kelionės dokumentus, kurie atitinka Junktinės karalystės taikomo, karalystės taikomus standartus. Taigi tie žmonės tikrai nekels e, problemų ir atitiks e, tuos kriterijus, kuriuos aš jau minėjau. Vienas klausimas buvo susijęs e, su Mm, poreikio mm, būtent įsteigti konsulatus tose e, salose. Na, e, čia galbūt viena iš priežasčių, kodėl būtų tos šalis būtų įtrauktos į tą teigiamą sąrašą, jeigu ten būtų konsulatai ir, ir, ir Karibų jūros, ir Ramijų vandenino salos e, iš esmės yra menkai apgyvendintos. Ir tie žmonės, kadangi ten nėra konsulatų, turi toli keliauti jeigu nori gauti vizą. Dabar pažiūrėkite į tą Ramijo vandenyno teritoriją. Ten yra tik tai dvi valstybės narės, kurios turi konsulatus. Tai yra e, Portugalija, Timorė ir Prancūzija, Vanuato e, salose. O kitose salose nėra jokių nei konsulatų, nei atstovybių ES valstybių narių, pavyzdžiui, maršalo nes e, salynų gyventojai turi e, vykti į Vanuatų, e, kad gautų Šenkeno vizą. <clears throat> Na, Karibų jūros salynė tai situacija gal truputį geresnė, bet ten irgi konsulatų yra pak pakankamai mažai. Tai vis tiek yra kažkokie išlaikomi istoriniai ryšiai, bet, bet jie yra pakankamai menki. Taigi, kitas dalykas tai abipusiškumas. Žinoma, mes turime užtikrinti abipusiškumo e, principų laikymuose e, ir šitas e, vizų režimo panaikinimas neįvyks, jeigu mes nesusitarsime būtent su tomis valstybėmis, kad būtų taikomas abipusiškumo principas, netaikomas visus abiejose šalyse. Aš manau, kad atsakiau visus klausimus. Jeigu aš į kokį klausimą neatsakiau, tai e, gal priminkite man, ką neatsakiau, bet manau, kad jau išsamei atsakiau. Pane Ždanoka ten norėjo pakomentuoti. Atsiprašau, e, jūs neatsakėte į mano klausimą. Dabar e, tie. Uh, Junktinės karalystės e, piliečiai, e, dar jų noriu paklausti, ar e, į reglamente bus į juos visus atsižvelgta? Atsiprašau, kad neatsakiau. Taip, mano klausimas yra taip. Mes e, iš esmės įtrauksime visus juos į teigiamą sąrašą ir jiems bus taikomas vizų režimas tačiau bet kokiu atveju tik vėliau jiems bus panaikintos vizos, bet žingsnis jau žengtas tą linkme. Ačiū komisija. Prieš sutikdama žodį ponė Gabriel, norėčiau paprašyti pirmininkančios Airijos atstovų, galbūt jie norėtų pakomentuoti komisijos ir kolegų pasisakymus ar, ar ir pristatyti tarybos išvadas, ponė Rainai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę pateikti savo komentarus šio klausimo. Aš išklausiau e, pranešėjos, aš klausiau kitų parlamento narių. Ir taip pat e, e, pastebėjau, kad komisija atsižvelgė šitos pasisakymus. Ir šitas pasiūlymas dabar ne, dar nebuvo svarstytas svarstytas taryboje, tačiau bet kokia atveju jisai bus svarstomas. Šitas pakeitimas buvo pateiktas praėjusiu metu lakvažį 27 dieną mm, vizų darbo grupoje ir 2012 metų gruodžio mėnesį vidaus reikalų ministrų taryboje buvo, ne, buvo nagrinėjama šį klausimą. Taip, tai tavas buvo nagrinėjamas 25 sausio dieną. Ir kaip komisija, komisijos atstovas pabrėžia, Nėra valstybių narių, kurios norėtų išbraukti kai kurias valstybės iš e, teigiamo sąrašo e, įtraukti į teigiamą. Na, kai komisijos pasiūlyme e, buvo išreikštas susirūpinimas tik dėl trijų valstybių, kurios turėtų būti paliekamos arba įtraukiamos į neigiamą sąrašą. Bet iš esmės tai, tai nėra didesnių problemų. Yra daug valstybių narių, norėtų įtraukti e, į teigiamą sąrašą dar papildomų valstybių, tai yra čia kalbama apie 16 salų valstybių. E, ir buvo mm, e, iškeltas, iš, iškeltas klausimas dėl regioninės politikos nuoseklumo klausimo, tai būtent, kad visam regionui būtų taikomas panašus vienos režimas. Tai čia vasario mėnesį mes nagrinėsime šį klausimą. Ir, ir Airija, pirmininkaudama savo pirmininkavimo laikotarpiu sieks kuo anksčiau išspręsti šį klausimą. Ir būtent e, bendradarbiaus su Europos parlamentu siekdama e, teigiamo rezultato. Ačiū, ponia Rainai. Dabar sutiksiu žodį e, pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai norėčiau tik tai padėkoti komis, kolegams, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Dėkuoju komisijai ir pirmininkaujančiai Airijai. Dėkoju už pateiktą papildomą informaciją, kuri padės mums sparčiau dirbti. Ir dėkoju už jau vykdomą dialogą. Kaip ką tik pasakė pirmininkaujančios airijos atstovas, aš taip pat tikiuosi, kad mes sugebėsime sparčiai dirbti ir užbaigti rinkti, šio dokumento rengimą. Dėkuoju, dabar periname prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra prie bendrų diskusijų, kurios vyks po to, kai komisija pristatys komisijos komunikatą tarybai Europos parlamentui dėl bendros vizų politikos įgyvendinimo ir plėtojimo ekonomikos augimui ES skatinti. Ir po to, kai bus taip pat mums pristatyti komisijos ataskaita tarybai Europos parlamentoj dėl bendradarbiavimo šiandienų klausimas vietos lygmenių per pirmosius dviejus vizų kodeksų gyvenimo metus ataskaitos. Komisija. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, parlamentas įtraukdamas šį klausimą į savo darbo tvarkę vadovavosi e, e, logika, nes praeitais metais, lapkričio mėnesį buvo priimtas pagrindų dokumentas dėl vizų ir jūs ką tik svarstėte, numeris 539, ir jūs ką tik svarstėte šalių sąrašus. Ir dabar Taip pat buvo patvirtintas e, susit, pranešimas parlamente šią temą. Ir tai reiškia, kad svarstomi trys susiję dokumentai. Savo pasisakymę pristatysiu abu šiuos dokumentus, nors jų pobūdis skiriasi. Komisijos komunikatas iš esmės yra politikos išdėstymas. Ten išdėstytas komisijos požiūris į tolesnę, tolesnį vizų politikos plėtojimą ir šie, šie siūlymai turi tapti konkrečiais pasiūlymais, pavyzdžiui, dėl vizų kodekso, o, praneš, o ataskaita apžvalga yra vizų kodekso e, įgyvendinimo apžvalga, tai susijęs su Šengeno kodeksu, ir e, bendrai vizų, bendros vizų politikos įgyvendinimo apžvalga. Norėčiau pradėti nuo politinio komunikato, politikos komunikato. Šis komunikatas mm, neatsirado staiga ir komisija ne, nesugalvojo teikti pasiūlymo dėl, politik, dėl kokios klausimo susijusio su vizų politika. Tam perskaitę komunikatą pamatysite, kad komisija remiasi faktais ir didžiojo 20-tuko vykdomų darbų, kuris atsižvelgdamas į susidariusią padėtį nagrinėjo galimybės, nagrinėjo vizų supaprastinimo e, galima teigiamą poveikį e, darbo vietų kūrimui ir ekonominiam augimui. Ir tai e, yra vienas iš kelių sektorių, kuriuose šiandien dar galime kažką tobulinti, keisti ir tikėtis ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo. Praeitie vizų politikos e, plėtojimą ES priskyrė labiau Šengeno sektoriaus flangui ir klausimams siejamėm su saugumo ir saugos, saugos klausimais, nes vizų politika visada siejasi su tam tikru laisvės aspektu. Norėčiau pagrysti tai ir pasakyti, kad Šengeno susitarimo vienas svarbiausių pasiekimų yra tai, kad e, su viena, turėdamas vieną vizą gali aplankyti 25 valstybės, kurios yra Šengeno erdvės narės, kitų tarp anksčiau reikėdavo vizos vykstant atskirai kiekvieną šalį, reikėdavo atskiros vizos ir buvo pasiūlyta e, siekti regioninio bendradarbiavimo ir šalims ir pažinti vieną kitos vizas. Ir tuo pagrindu ES jau mm, pasiekė mm, nemažų pasiekimų. Ir šiandien vizų politika skatina judumą, nors dar išlieka kliūčių tam. Ir norėčiau taip pat pacituoti skaičius. Jau buvo minėta, kad paraiškų gauti vizą kiekis išaugo Ukrainoje. Bendrai kalbant apie Šengeno erdvės visas paraiškas, joms gauti nuo 2009 iki 2011 iš e, šių prašymų skaičius išaugo 32 procentais. Tai yra 32 procentais daugiau e, keliautojų norėjo atvykti į Europos Sąjungą ir vizų kodeksas, kuris įsigaliojo 2010-aisiais, be bejonės e, paskatino vizų išdavimo procesą, supaprastino jį. Bet reikėtų, mastant apie ateitį, panagrinėti, koks yra vizų procedūros supaprastinimo ekonominis poveikis ir kaip uh, patraukti žmonės vykti į ES. Žinoma, reikia nepamiršti ir saugumo klausimų. Juos taip pat reikia spręsti e, įgyvendinant vizų politiką. Kaip jau sakiau, vizų kodeksas e, padėjo įvykdyti savo rušės revoliuciją vizų išdavimo srityje. Bet kaip pamatysite iš komunikatų, komisija konstatuoja, kad dar yra nemažai erdvės siekti pažangos, e, remiantis dabar galiojančio vizų kodekso nuostatomis. Taigi, artimiausių laikotarpių mūsų tikslas e, siekiant ir ekonominės naudos, ekonominio poveikio, norime e, toliau tobulinti, su, gyvendinti supaprastintą tvarką bet analizuodami vizų išdavimo tvarką turėtumėme atsižvelgti ir į galimą tos supaprastinimo ekonominį poveikį. Ir kalbėdamas apie tai norėčiau pasakyti, kad e, iki šių metų galo komisija parengs vertinimo dokumentą, kur bus įvertintas apžvelgtas vizų kodekso įgyvendinimas. Ir šį vertinimą lydės ir pasiūlymas pakeisti vizų kodeksą kaip jau sakiau, e, ir rizikuoju pakartoti tai, ką jau sakiau, šioje apžvalgoje remsimės ne tik tradicinių šiandien erdvės požiūrių į vizo politiką, bet sieksime atsižvelgti ir į ekonominį poveikį e, supaprastintų ir sutrumpintų vizų išdavimo procedūrų. Geriausias dalykas, žinoma, vizų panaikinimas, vizų reikalavimo panaikinimas trečiųjų šalių piliečiams. Ir dabartinis pasiūlymas, kuris jums patiktas, yra paremtas ir įkvėptas tradicinio, senojo Šengeno erdvės požiūrio į šį klausimą. Ateityje, kai teiksime pasiūlymus dėl šio sąrašo, uh, labiau nei šiandien bandysime įkomponuoti ekonominio poveikio aspektą. Todėl, ponė pirmininkė, e, šiame pranešime, šiame komunikate išdėstytos komisijos mintis ir pasiūlymai dėl ateities e, galimų sprendimų ir pasiūlymų dėl vizų politikos plėtojimo. Ir ta prasme, e, tai tikrai E, yra politi politikos aptarimas. Tai dar nėra konkrečių priemonių siūlymas dėl 539 reglamento. Pirm, pirma turi vykti politinė diskusija ir paskui atitinkami komisija būtų įpareigota parengti pasiūlymus, atsižvelgdama į galimą ekonominį poveikį. Taip pat yra parengtas mūsų komunikatas ir dėl Šengeno e, erdvės bendradarbiavimo vietos lygmenių e, funkcionavimo. Vertinant, na, yra parengti teisės aktai šioje sutė, tačiau viskas, atrod, viskas vietos lygmenių gali atrodyti kitaip. Pavyzdžiui, gali būti grėsmės saug, saugumui vietos lygmenių. Uh, Pavyzdžiui, galime kalbėti apie studentus, paprastai nekelia grėsmės, jie niekada ilgiau nepasilieka. Tačiau kai kuriuose šalise gali pasitaikyti atveju, kuomet e, e žmonės piknaudžiauja galimybę atvykti į šalį studento teisėmis ir bando pasilikti ilgiau. Apie tai ir kalbama, svarstant šiandieną bendradarbiavimą vietos mastu. E, kitas arbus dalykas yra būtinų dokumentų sąrašas. Šengeno kodekse yra išvardintas bendras dokumentų sąrašas, tačiau tą sąrašą galima koreguoti atsižvelgiant į vietos aplinkybės. Pateiksiu pavyzdį. E, įrodymas, kad turi darbą. Vienoje šalyje reikalinga darbo knygelė, kur darbdavys įrašo informaciją apie sudarytus darbo sandorius. Kitoje šalyje bus reikalavimas pateikti sertifikatą. Jį, ir vienoje šalyje tą sertifikatą išduoda darbdavys, kitoje valdžios institucija. Taigi ta prasme e, reikia svarstyti Šengeno bendradarbiavimą vietos mastu ir teikti konkrečius susijusius pasiūlymus. Ir reikia nemažai nuveikti, atsižvelgiant į atskiros jurisdikcijos e, aplinkybės ir tai ir numatyta. 2011-aisiais mes rengėme atitinkamus ataskaitas apie tai. Kai 2011-aisiais pasirodė pirma tokia ataskaita, Šengeno erdvės bendarbiavimas dar ne visur buvo išplėtotas ir kai kurios ataskaitos pasirodė gana lietai ir mes susimastėme, kad galbūt reikėtų tobulinti vietos e, bendradarbiavimą Šengino erdvėje. Kai pasirodė paskesnės ataskaitos 2012-aisiais, konstatavome pažangą, pamatėme, kad e, bendradarbiavimas Šengeno erdvėje vietos lygmenių suaktyvėjo ir kaip norėčiau dabar akcentuoti, šios ataskaitos yra kaip priedas. E, man atrodo, kad e, tos ataskaitos buvo nusiūstos Libe komiteto pirmininkui ir per porą metų sulaukėme 140 pranešimų iš skirtingos jurisdikcijos. E, skirtingų jurisdikcijų iš vietos tarybų, ir galbūt mm, mm, prireikus būtų naudinga peržiūrėti tas ataskaitas. Tačiau peržiūrėję tas ataskaitas mes nusprendėme, nes tų ataskaitų reikalavimas tik tas ataskaitas nėra numatytas Šengeno taisyklėse. Kaip jau sakiau, mes siekime užtikrinti harmonizuotą ir suderintą Šengeno erdvės nuostatų įgyvendinimą. Ir antras dalykas reiktų kai ką tobulinti ir to, tas e, tobulinimas neturėtų vykti rengiant atskiras rekomendacijas skirtas konsulatui e, Maskvoje arba Pekine. Nusprendėme, kad reikia ruošti bendras gairias. Ir mes išplėtojome parengėme gairias visiems vietos veikėjams dalyvaujančiams šengeno bendra, dalyvaujantiems Šengeno bendradarbiavime. Ir, ponė pirmininkė, norėčiau sutikti daugiau informacijos apie vietos Šengeno bendradarbiavimo vietinę sąrangą. E, paprastai pirmininkaujanti šalis e, rengdavo posėdžius ir e, suodavo darbo tvarkę, o įsigaliojus Šengeno kodeksui atsakomybė už šiuos klausimus perkelta Europos komisijai, kad būtų užtikrintas geresnis darbo vykdomo šioje srityje nuoseklumas. Tačiau tuo metu ES buvo atsakinga ir už ES delegatūras. Ir dabar atsiradus išorės veiksmų tarnybai mes už tai nebeatsakingi. Kai atsirado išorės veiksmų tarnyba, niekas nesusimastė apie tai, kaip tos tarnybos atsiradimas pakeis vietos e, uždavinius šiandieną bendarbiavime. Uh, Daugelis delegacijų dabar teigia, kad tai e, jau nebe jų užduotis, kad tuo turi rūpintis ir tuo turi užsimti komisija. Jeigu mes turime daug darbo, iškyla problemų, nes mes nebegalime prisimti šių užduočių. Pamatysite, kad e, mūsų išvadose ir rekomendacijose e, yra kalbama apie ES delegac, delegatūrų vaidmenį ir kalbama apie pasi, dalymasi našta ne tik tarp išorės veiksmų tarnybos ir komisijos, bet ir tarp komisijos ir valstybių narių, nes kai kuriuos veiksmus galima perkelti valstybėms narėms, kurių atstovai dirba konkrečioje valstybėje ar kokioje nors jurisdikcijoje ir darbo išteklių pasidalimo klausimų tarp šios veiksmų tarnybos ir komisijos, e, kai kurie klausimai sprendžiami remiantis principais. Bet dabar problemų jau nebėra, nes delegacijų vadovai suvokė, kad judumas tampa vis svarbesniu išorės santykių dalyku. Reikia bendradarbiauti su vietos valdžia, prisimti atsakomybę už Šengeno e, bendradarbiavimą ir vizų klausimų sprendimas yra palankus e, delegacijų darbui vietoje. Ir po e, mūsų e, ataskaitų paskelbimo mes svarstėme šios klausimus komisijoje su šios veiksmų tarnyba ir šis naštos pasidalymo klausimas suteikia galimybę komisijos uh, komisijai nusiųsti papildomų darbuotojų į e, e, delegatūras, kad, kad tie atstovai rūpintųsi išorės e, politikos klausimais. Taigi dabar ten dirba žmonės, užsimantis ir vietos Šengeno bendradarbiavimu. Kitos rekomendacijos patiktos yra skirtos valstybėms narėms ir kalbėdamas apie tai norėčiau pasakyti, kad tos rekomendacijos teikiamos dviem ligmenimis. Visų pirma, reikia pasirūpinti, kad valstybių konsulai dirbantis e, tam tikrose šalise pri, prisimtų atsakomybę už vietos bendradarbiavimo klausimus. Na, teoriškai tai netrodo problema, bet kalbant apie darbą vietoje, konsulai kartais tampa vietos vadukais, e, kurie viską kontroliuoja ir ne visada e, atlieka visą darbą, kurį turėtų atlikti, kalbant apie Šengeno bendradarbiavimą vietos lygmenių. Taip pat valstybių narių konsulatai turi atlikti ir kitokią užduotį. Ten turi dirbti gerai parengti profesionalus darbuotojai ir numatyta regioninių, e, numatyta galimybę renkti mokymus, regioninius mokymus šiems darbuotojams, taip pat išorės veiksmų tarnybos darbuotojams šiais klausimais. Ir kiti klausimai, kuriuos sprendžia išorės veiksmų tarnyba ir komisija, yra bendradarbiavimas tarp išorės veiksmų tarnybos ir komisijos. Komisijos tarnybos atsakingos už vizų politiką turi pasirūpinti, kad uh, jie, kad būtų keičiamas jas informacija ir kad būtų tikiama informacija asmenims, kurie, kuriuos išorės veiksmų tarnyba skiria į postus e, delegatūrose. Apie tai e, vizų kodekse nekalbama, bet mes nusprendėme, kad reikia atlikus tokią analizę, manom, prisitę analizę, teikti tokias rekomendacijas. Galbūt pirmininkaujantį valstybę apie tai daugiau pasakys. Ir, ponė pirmininkė, mes norėtume išklausyti ir Libe komiteto narių nuomonės, ką jie mano apie vietos bendradarbiavimą Šengene, kur jie išvelgia galimybę siekti didesnės pažangos. Esame pasirengę visus šios klausimus svarstyti su jumis. Dėkuoju, dabar norėčiau paklausti pirmininkaujančios šalies, ar ji norėtų ką nors pridurti, ką nors pasakyti. Pone Rajonai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Kaip ir pasakė komisijos atstovas, šie klausimai yra mūsų darbo tvarkiai, apie Jos bus kalbama sausio, apie jos buvo kalbama e, sausio 25 dieną darbo grupėje. Nemažai įdomių nuomonių išgirtame iš valstybių narių. Mes dėja negalėjome dar padaryti konkrečių išvadų po nu, to susitikimo, bet prie šių klausimų dar sugrįšime. Šio klausimo neįspręsime per vieną ar du susitikimus bet mes e, e, stengsime padaryti viską, kad diskusija būtų tęsiama ir kad šis klausimas liktų mūsų darbo tvarkėje. Dėkoju. Pone Bauer norėtų pasisakyti. Prašau. Ačiū. Ir dėkoju už tai, kad jums buvo pateikta labai išsami informacija apie vizų kodeksą. Aš e, dirbau žimtumo komitete. Ir šis komitetas rūpinasi tuo, kad būtų kūriamos naujo darbo vietos. Todėl norėčiau paklausti. Kaip vizų politika realiai įtakos mūsų gyvėjimą kurti naujas darbo vietas? Ar galima būtų tikėtis tam tikrų lengvatų kai kurioms e, e, dirbančiųjų grupėms, ar ne? Ir dar viena trumpa pastaba. Aš taip pat domiuosi ir konsulinė apsauga. Ir todėl džiaugiuosi kad e, kalbama dabar apie tai, jog reikėtų dalytis naštą ir kad e, išras veiksmų tarnyba turėtų aktyviau e, dalyvauti teikiant konsulinę pagalbą. Dėkoju, ponas Mulderis. Ačiū. Mano klausimas yra bendro pobūdžio. Ar mūsų komitetas ketina rengti pranešimą, kuriame mes galėtume išsakyti savo nuomonę dėl šio komisijos rengiamo pasiūlymo? Tai buvo mano pirmasis klausimas, bet nežinau, ar galėsite dabar jį atsakyti. Antras klausimas yra štai toks. Aš žinau, kad tai yra labai aktuali tema. Ir todėl norėčiau komisijos paklausti. Jei viena valstybė narė, kuri e, įeina į Šengeno zoną, išduoda vizą, kuri e, galioja visose kitose Šengeno erdvės e, šalise, jei tokia situacija jau galiojo, gal galima būtų tuomet sukurti centralizuotą Šengeno vizų išdavimo sistemą, tam, kad e, to darbo neturėtų, to darbo neturėtų užsimti nacionalinės ambasados. Aš manau, kad tai tikrai būtų e, labai e, naudinga mums visiems. man pranešė, kad šis klausimas bus e, aptartas e, kitame koordinatorių posėdėje. Pone Ždanoka. Na, mano frakcija dar turės aptarti, kokios, kokio poziciją mes užimsime dėl to pasiūlymo, kurį ką tik pristatė kolega, tai yra dėl naštos padalymo ir tarp aktyvesnio ES e, išorės veiksmų tarnybos įsitraukimo. Aš tiesiog norėčiau dabar pritarti tam, ką sakė ponas Mulderis. Mes turėtumėme iš tikrųjų e, galvoti apie tai, ar nevertėtų sukurti e, bendrų uh, Šengeno vizos išdavimo e, įstaigų. Mes manome, kad dėja komisija nepakankamai uh, aktyviai uh, svarsto šį pasiūlymą. Nors pirminis jos pasiūlymas yra palankus ir gali būti vertinamas palankiai, uh, Tačiau, jei pažvelgsime tai, kaip šios mintis plėtojamos yra toliau, buvo plėtojamos iki šiol, Pavyzdžiui, išvelgsime tai, kad parlamento pasiūlymai dėl abipusiškumo principo taikymo buvo užblokuoti taryboje. Galėsime pasakyti, jog komisija nepakankamai aktyviai remia tiek savo iniciatyvas, tiek mūsų pasiūlymus. Mums reikia bendro europinio požiūrio. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti. Kodėl jūs negalite, negalite ta, užtikrinti, kad jūsų pasiūlymai būtų toliau sėkmingai svarstomi. Dabar suteikiu žodį komisijos atstovui. Pana Dekosta. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, vizų politika ir jos e, įtaka mūsų ūkio e, politikai. Jei pažvelgsite į komisijos parinktą komunikatą, pamatysite, jog mes nagrinėjame didžiojo dvidešimtuko parinktas e, išvadas. Jose yra paminėta, jog turi būti atlikti tyrimai, kurių metu turėtų reikėtų įvertinti, kiek e, padidėjęs turizmas gali įtakoti įvairius mūsų ūkio sektorius. Kiek pinigų gali išleisti e, nauji turistai. Jei vizų politika bus supaprastinta ir jei pažvelgsime tuos skaičius, mes dėja turime pasakyti, kad, kad mes ne vis, su visais skaičiais gal sutinkame, nes jie, jie buvo da, e, uh, Paskui, viskas buvo paskaičiuota atsižvelgiant į didžiojo dvidešimtuko šalių pageidavimus. Bet bet kuriuo atveju pamatysite, jog padidėjęs turizmas bus mums naudingas, kai mes siūlysime vizos politikos pokyčius. Mes be abejo turėsime atlikti išsamius po šių pasiūlymų poveikio vertinimus, vien didžiojo dvidešimtuko užsakymo atliktų tyrimų neužteks. Turėsime atlikti atskirą studiją, kuri nagrinėjęs e, šių pasiūlymų poveikį situacijai Europos Sąjungoje. Ir be abejo, jei šis pasiūlymas bus e, pateiktas, tuomet e, mes turėsime ir teisės leidėjų pateikti visą informaciją apie po šio, šių poveikio įvertinimo rezultatus. Komisija parengė politinį komunikatą. Dėl būsimojo, būsimojo Europos išorės veiksmų tarnybos vaidmens, teikiant konsulinę pagalbą. Mes norėtumėme pirmiausia pasitarti su teisės leidėjais ir po to, jei jų nuomonė bus palanki, tuomet mes rengsime konkretesnius pasiūlymus. Ir aš manau, kad lab, tai yra toks klausimas, kad e, svarbiausia, pirmiausia, yra, už, svarbu yra užtikrinti, jog esame pakankamai politinės valios šiam pasiūlymui. Ir po to mes be abejo galime parengti techninio pobūdžio dokumentą, kur, kuris padės mums įgyvendinti tą politinę valią. Taigi pirmiausia, turime pradėti nuo politinės diskusijos. O dabar norėčiau sureaguoti tai, apie ką kalbėjo pirmasis e, e, šios diskusijos dalyvis. Mes nenorime sukurti skirtingų kategorijų, mes tiesiog norime, supaprastindami vizų režimą, suteikti palankesnės sąlygas keliauti visiems, e, kas turi tokią teisę. Bet vizų politika e, tai tok, turėtų turėti. Turėtų suteikti mums galimybę taip pat e, nesuteikti leidimo atvykti tiems, kas mūsų galva gali mums e, e, pakengti. Tai yra bendras požiūris, kurio mes laikomės. Čia nekalbame apie tai, ar reikėtų palengvinti e, sąlygas kokiai nors vienai keleivių kategorijai. Šiandien mes jau kalbėjome, pavyzdžiui, apie Ukrainą ir apie vizų režimo supaprastinimą. Ir tenai taip yra numatytos tam tikros lengvatos, pavyzdžiui, verslininkams, da, ypač tos lengvatos yra susijusios su, su jų prašymą patvirtinančiais dokumentais. Ir kai kuriems turistams taip pat mes galime taikyti šias sąlygas. Bet iš esmės vizų politikoje nėra numatyta išskirti kokias nors atskiras uh, E, kategorijas, asmenų kategorijas. Toliau, be, e, bendra centrinė e, vizų išdavimo, šengeno vizų išdavimo įstaiga. Aš pasiskau už tokią idėją, tačiau kyla klausimas, ar mes galime jau ją kurti dabar. Kai šengeno erdvė buvo sukurta, tuomet uh, Tuomet mes turėjome nacionalinius konsulatus, kurie galėjo išduoti savo nacionalinę vizą, kuri galiojo visose Šengeno erdvės šalyse. Ir Stokholmo programoje yra numatyta, jog šis klausimas turėtų būti svarstomas kitais metais. Bet e, tai savaime yra susijęs su tuo, kad nacionaliniai konsulatai turės pertikti savo vizų išdavimo įgaliojimus e, centriniai e, šiandienų vizų išdavimo įstaigai. Jums tikriausiai yra žinome, kad mes jau turime bendrus paraiškos priėmimo centrus. Šie centrai yra numatyti vizų kodekse žmonės galės atvykti į šios centrus pateikti paraišką vizai gauti. Tenai dirbs apmokytas personalas, kuris galės tinkamai tą paraišką išnagrinėti. Taigi mes jau svarstume mintį sukurti bendrus šengeno vizų išdavimo centrus, bet daug kas priklausys nuo valstybių narių, nes, kaip minėjau, šis klausimas bus vienaip ir susijęs, vienaip, susijęs, vienaip ir kitaip susijęs su vizų išdavimo galiojimų perdavimu tai šiai įstaigai. Kol kas mes turime dar nedaug bendrų vizų e, išdavimo centrų, bet iš esmės šis darbas jau pradėtas. Mes šiemet dar bandysime keisti vizų kodeksą, bandysime pakeisti, pakoreguoti teisinį pagrindą taip, kad e, galėtume kurti daugiau bendrų vizų e, prašymo prieimimo centrų tai gal ir nėra. Tai yra tikrai žingsnis į priekį, nors tai dar nėra kelio pabaiga. Dėkoju, tai buvo paskutinis mūsų šio ryto darbo atvarkės klausimas, taigi mes baigėme svarstyti viską, kas buvo numatyta darbo atvarkėje. Kitas posėdis vyks vasario 20-21 dienomis nuo ryto iki vakaro, dvi dienas posėdžiausime kolegos ir Linkiu Jums geros kelionės ir malonios popietės. Dėkuoju, visų gero.